Werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Dabar pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Sikierskio pranešimas pirmiausia tiesioginės išmokos 2015 metams. Pirmasis kalbės Pėtė. Ja, vieną minutę. Norėčiau paprašyti kitų kalbėsin, kolegų, kurie nesiruošia kalbėti, kuo greičiau, sklandžiau ir tyliau išeiti iš salės. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, buvo